žmogaus teisų pažeidimų persekiojimo Venezueloje. Demokratinės opozicijos persekiojimas Venezueloje. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, balsavimas Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ankstesnio teksto penktasis straipsnis už pirmąją dalį, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintasis vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigime. atmestas. Grįžtame prie ankstesnio teksto, keturios atskiros dalys. Balsuojame už pirmąją, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pasuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas konstituojama dalis C. Ankstesnis tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. D. Konstituojama dalis, ankstesnis tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigime. Atmesta. J. Konstatuojama dalis, keliame rankas, kas už, kas prieš, susilaiko. K. Konstatuojama dalis, konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Už visą rezoliuciją balsuojame vardiniu balsavimu, pradėjome balsuoti. Baigime. Rezoliucija pritarta. Dėl vedimo tvarkos. Gerbiama pirmininkė. Pastaraisiais, pastarosiuose posėdžiuose tarnybos neleido padaryti pareiški, skubių pareiškimų Aš su tuo nesutinku. Dėl balsavimo motyvų neleidžiama pasisakyti. Nelabai suprantu, kodėl negalima šį kartą pasisakyti dėl balsavimo motyvų. Reikėtų pagalvoti, kodėl taip elgiamasi, tiesiog tai yra nepaaiškinamas dalykas. As you just said, as you just said, as you just said, this is a rule. Kaip teigite, tai atitinka, pasižymėjome jūsų prieštaravimą, atkreipsime dėmesį į darbo tvarkos taisyklės. Pereikime prie pasiūlymo dėl Mauritanijos. Pirmiausia, balsuokime visi dėl visos rezoliucijos, pakeldami rankas prieš, už, prieš, susilaikę patvirtinta. Pereikime prie rezoliucijos dėl Sudano. Tai bendras E, kelių politinių frakcijų teikimas dėl rezoliucijos. Pakelkite rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikoma, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikoma, atmestas. Balsuokime dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame. Baigime. Patvirtinta. Dabar pereikime dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos, kurią patikė 22 parlamento nariai dėl e, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema. Pirmas pakeitimas – pakelkite rankas, kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas – už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos, reikalinga kvalifikuota dauguma, vardinės balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Atsiprašo pirmininkė. E, nepatvirtinta, nes reikalinga kvalifikuota dauguma. Kitas klausimas yra rezoliucija Dėl finansavimo nuostatų vardinės balsavimas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Prieš pereidami prie kito klausimo, kuris yra mūsų darbo tvarkėje, leiskite